norėčiau ties tuo sustoti, noriu dar kartą padėkoti parlamentarams už labai konstruktyvius ir labai naudingus komentarus. Ačiū. Ačiū. Už tokį apibendrinimą norėčiau paskelbti, kad turime penkis rezoliucijų projektus skirtus šiai temai baigiame diskutuoti dėl šio darbo tvarkės punkto. Ir kad neprarastume dar daugiau laiko, sparčiai ženkime toliau ir dabar kalbėsime apie komisijos pareiškimą dėl pirmojo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimo. Vėl suteikiu žodį komisijos nariai poniai Kristalinai Georgijevai. Prašau. Um, Dėkoju, pirmininkė. Ačiū, kad iš oro, iš dangaus, iš lėktuvo perkelėt mane dabar į geležinkelius ir galiu pakalbėti šią temą. Man tikrai didelė garbė kalbėti parlamente šią temą. Noriu padėkoti parlamentui už jūsų paramą mums, kai mes tengiamės užtikrinti tinkamą pirmo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimo valstybėse narėse. Komisija savo ruoštų tikrai vykdė savo įsipareigojimus kaip sutarčių sergėtoje ir parengė savo nuomonės apie 22 valstybės narės, kuriuose netinkamai buvo įgyvendinamas paketas. Ir aš tikrai galiu Jūs patikinti, kad komisija nedelsimtis priemonių tų valstybių atveju, kurios vis dar netinkamai įgyvenina nuostatas ir patrauks jas į teismą. Tad pažeidimų tyrimų procedūros klausimai yra klausimai sprendžiami tarp komisijos ir valstybių narių, tačiau turiu pasakyti, kad mūsų tarnybos transporto ir turizmo komitetui šiemet jau perdavė informaciją apie visus pažeidimus. Taip pat pritarėme ir tiem apgailestavimų, kuriuos išsakė komitetas dėl nepakankamų investicijų geležinkelius valstybėse narėse. Tačiau komisija negalėtų pritarti tam, kas yra sakoma, tai yra, kad komisija nepakankamai dėmesio skyrė geležinkelių sistemų stebėjimui. Pirmasis paketas sako, kad valstybės narės turi užtikrinti subalansuotą biudžetą infrastruktūros valdytojams ir tai turi būti padaryta per atitinkamą laiką. Jei komisija nustato, kad valstybės narės nesilaikė šios nuostatos, turi būti pradėtos pažeidimų tyrimo procedūros ir taip ir buvo padaryta. Yra tam tikrų interes, interesantų grupių, kurios mano, jo komisija gali priversti valstybės narės padidinti investicijas į geležinkelių sektorių Na, Galbūt mes norėtumėm, kad tai būtų, bet turiu pasakyti, kad teisinio pagrindo tam nėra. Turiu taip pat pasakyti, kad kelis kartus komisija politinių lygmenių kreipėsi į valstybės narės, prašė jas didinti investicijas, nes mes suprantame, kokios svarbios yra šios investicijos ir kad jos gali prisidėti prie bendro Europinio transporto tiklo plėtojimo. Ir tikrai apie tai buvo daug kalbėta ir uh, E, išsiveržus ugnikalnį Islandijoje, tuomet tikrai pamatėme, kokių yra problemų dėl transporto ir ką galima keisti ir gerinti. Pirmo geležinkelių paketo peržiūroje nereikėtų skirti viso dėmesio vien tik išteklio trūkumui. Yra ir kitų temų, kurias galime aptarti. Ir tikrai pasiūlymai, kuriuos pateiksime ateityje, atsižvelgsi tas problemas, kurios egzistuoja. Taip pat pasistengsime nešti daugiau aiškumo į geležinkelių paslaugų kainodaros sistemas. Toliau. Kitas svarbus klausimas yra nepriklausomumo aspektas. Šiuo klausimu mes jau 2006 gegužės mėnesį išsakėme savo nuomonį. Infrastruktūros valdytojai turi būti nepriklausomi nuo geležinkelio bendrovių ir savininkų. Ir savininkai neturėtų kontroliuoti veiklos, įmonių veiklos. Ir Labai svarbu užtikrinti tą nepriklausomumo principą. Turime remtis Teisingumo teismo praktiką ir esame nustatę aiškius kriterijus, remiantis kuriais galima įvertinti, kiek nepriklausomi yra infrastruktūros valdytojai nuo e, geležinkelio bendrovės pačios savininkės. Mūsų rezoliucijoje taip pat yra kalbama apie tai, kad reikia taikyti apipusiškumo principą. Tačiau tai nėra toks principas, kuris bendraja prasme priimtinas Europinėse teisės aktuose, juk kiekviena valstybė narė turi laikytis Europinių direktyvų, jų nuostatų, nepriklausomai nuo to, ką daro kitos valstybės narės. Priešingų atveju įgyvendinimas priklausytų nuo lėčiausių valstybių. Apibendrinant pirmininkę pasakysiu, kad rezoliucijos projekte yra kritiškai vertinamas pirmo geležinkelių transporto teisės aktų rinkinio direktyvų įgyvendinimas, bet noriu Jūs patikinti, kad komisija tikrai e, stengiasi kiek galėdama geriau atlikti savo darbą ir jį gerai atliko. Tikrai nereikėtų e, visos kalties versti komisijai dėl vykdytų klaidų ir negalima tikėtis, kad vien komisija sugebės atgaivinti geležinkelius kaip uh, pačią geriausią transporto priemonę. Turime dirbti visi kartu ir tikrai tikimės jūsų bendradarbiavimo, jūsų pagalbos tam, kad užtikrintumėm, jog Europoje geležinkeliai vėl taptų sėkminga sistema. Ačiū. Biztos asszony, köszönjük a bizottság nev... Dėkoju komisijos nariai. Ačiū už naudingą mums pateiktą informaciją ir dabar Dviem minutėm suteikiu žodį politinių grupių atstovams. Pirmiausia, ponas Karlo Fidansa, kuris yra Europos liaudės partijos frakcijos atstovas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, gerbimiai kolegos. Yra akivaizdu, kad Mes praradome labai daug laiko. Dar 2001 metais buvo priimtos trys direktyvos minėtosios ir e, perkelimas į nacionalinę teisę. Jo e, e, galutinis terminas yra 2003 metų kovo mėnuo investicijų iš tiesų yra pernelyg e, mažai daroma šioje srityje ir kad nu, taikytume šį pro, e, pa, paketą veiksmingai, jų iš tiesų reikia. Mums reikėtų atsižvelgti keletą dalykų. Pirmiausia, su daugeliu, daugelis sunkumų, kurie pasireiškia šiais pastaraisiais metais, parodė, kad mes turime užtikrinti infrastruktūros valdytojų teisinį nepriklausomumą. Komisijos narė apie tai kalbėjo. Mes turime dar plačiau apie tai pamastyti, turime nustatyti, kokie yra barjerai, kokios kliūtis ir e, užtikrinti teisinį aiškumą šioje srityje, kad tinkamai gyvendintume šį paketą dėl e, geležinkelių rinkos liberalizavimo, tai turėtų būti visų valstybių narių politikos prioritetas. Mes žinome, kad visos pasisako už tokią liberalizaciją, tačiau e, šis e, e, darbas, šis reikalas susiduria su finansinėmis problemomis. Norėčiau paprašyti komisijos dar labiau sustiprinti savo pastangą šioje srityje. Pagaliau yra sunkiai įsivaizduojama, kad monopolistiškai valdomos sistemos daugelie valstybių naudojasi esamą padėtimi ir e, piknaudžiauja, piknaudžiauja savo turimais svertais. Ir aš manyčiau, kad e, esame visi už tai, kad būtų liberalizuotas geležinkelio rinkos. Ir e, rytoj balsuodami mes e, atitinkamai balsuosime už pakeitimus susijusius su, su rinkų atverimu ir rinkų liberalizacija. Ačiū. Ačiū. Ponas Alkadrui, taip pat dvi minutės. Socialistų frakcijos vardu, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Pažvelgus į geležinkelių transporto rinkos dalį ir jos raidos dinamiką, pastaraisiais metais mes matome, kad skaičiai mažėjo, o pastar, paskutiniaisiais metais jis tą stabilizavosi iki 4 procentų. Ir mes matome, kad mes turime imtis daugybės vairiausių priemonių. Mes kalbame ne tik apie prieigas prie rinkos, bet ir techninę e, sąveikumą. Ir e, turėtume kalbėti ir apie egzistuojančios infrastruktūros finansavimą ir naujų infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Tai yra keli e, bendro paketo aspektai. Šio paketu mes norime gerinti situaciją Iki 2008 metų kovo pabaigos mes turėjome įgyvendinti šios tikslus, tačiau daugelis valstybių narių šito dar nepadarė. Manau, kad komisija pernelyg ilgai laukė, ji nereagavo pakankamai sparčiai. Yra trys labai svarbus dalykai. Pirmiausia, būtina E, sukurti nepriklausomą e, reguliavimo instrumentą ir reguliavimo instituciją, kuri tinkamai prižiūrėtų e, rinkos veikimą. Ir taip pat, kaip jau buvo minėta, reikia užtikrinti infrastruktūros valdytojų nepriklausomumą. Ir tam turi galioti vienodos žaidimo taisyklės. Taip pat gelžinkelio infrastruktūros pajėgumų naudojimo suvienodinimas ir taip pat investicijų ir e, finansavimo tinkamas paskirstimas, kad visos transporto priemonės turėtų galimybę e, pasinaudoti mūsų finansavimu. Mes taip pat turime susitelkti į e, krovinių gabenimą ir tinkamai įgyvendinti šį paketą. Visi nori, kad būtų liberalizuojamas ir keleivių transportas, tačiau čia turėtume būti atsargus. Turime stengtis, kad būtų teikiamos visokiojopai kokybiškos viešosios paslaugos, e, kuriomis galėtų pasinaudoti kiekvienas mūsų pilietis. Tai yra gerokai svarbiau negu pats privatizacijos tikslas. Ačiū. Dėkoju parlamento nariui. Dabar dviem minutėms suteikiu žodį poniai Genizinė Maisner. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Iš tiesų, iš oro nusileidome prie geležinkelio ir tai yra antroji šiandieninė vakaro tema. Ir aš manau, kad politikoje dažnai sakome labai gražius žodžius, tačiau e, būtent jais tik ir apsiribojame. Šiuo konkrečiu atveju taip ir yra. Europos Sąjungoje mes turime daug puikių tikslų, kai kurių pasiekėme, kitų visiškai nepasiekėme. Ir kalbant apie Europos vidaus rinką, ypač kalbant apie geležinkelio transportą, daugelio dalykų mes dar nepasiekėme. Ir reikėtų savęs paklausti, ar Europos Sąjunga yra bedantis tigras, ar galbūt mes tiesiog nemokame savęs tinkamai parduoti, kaip sako vokiečiai. Aš manau, kad mm, procesai geležinkelio rinkose vyko labai skirtingai, reguliavimo e, institucijos e, veikė taip pat, e, kontrolė vyko taip pat labai skirtingai. Beje, Vokietijoje šie procesai vyko gana sklandžiai ir reikia užtikrinti, kad geležinkelių srityje visoje Europoje viskas vyktų sklandžiai ir suderintai, kad konkurencingumas, konkurencija nebūtų iškreipyta. Junktinė karalystė, Suomija e, ir e, daugelis kitų valstybių narių e, sėkmingai perkelė, savo, perkelė direktyvas į savo teisę, tačiau, pažiūrėjau, Kipras ir Malta to nepadarė, yra dar nemažai valstybių narių, kurios visiškai nieko nenuveikė šioje srityje ir dėl to galbūt reikėtų numatyti atitinkamas sankcijas, o be sankcijų taip pat visoms valstybėms narėms parodyti, kad e, bendrai veikdamos, visos padarydamos tai, ką, kas yra užduota, mes tik išlošime. Taigi reikėtų e, kalbėti ir apie finansus, apie finansavimą, Saragosoje apie tai buvo kalbama, visur trūksta pinigų, E, o mums jų reikia, kad galėtume toliau įgyvendinti tarp valstybinius projektus. Valstybės narės turi daryti daugiau, tai yra sudėtinga, tačiau žinau, kad Europai šito reikia. Ačiū. Meisner Osson. Dėkuoju poniai Meisner. Dabar žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Michael Kramer. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, mėlyje kolegos, Pirmasis geležinkelio paketas turėjo būti įgyvendintas dar 2003 m. kovo mėnesį, tačiau dvi valstybės narės to iki šiol nepadarė. nepadarė. Iki 2008 birželio komisija turėjo galimybę imtis atitinkamų veiksmų. Todėl reikėtų kreiptis būtent į komisiją kaip starties sergėtoje, ką ji daro Mes matome, kad čia dar daug ką reikia e, pakeisti, daug ką padaryti, pavyzdžiui, e, skaidriai nustatyti, e, vykdyti skaidrę kainodarą, pavyzdžiui, kad ir mano šali, šalyje skirtingose val, miestuose, skirtingose regionuose galioja labai skirtingos kainos. Tai yra visiškai neskaidru ir visiškai nesažininga. Ir čia jūs turite įsikišti. Taip pat ir infrastruktūros liberalizavimas E, yra labai svarbus dalykas. Mes negalime e, saugoti e, viename regione ar vienoje valstybėje geležinkelio tam tikrų bendrovių ir jas proteguoti, o kitoje to nedaryti. Reikia užtikrinti konkurencingumą ir, tiek ir aviacijos rytyje, tiek ir geležinkelio rytyje reikėtų nustatyti ir Um, geležinkelio linijų um, naudojimo mokesčius, taip kaip daroma ir um, kelių atveju, kelių transporto atveju. Kai kuriuose valstybėse yra nustatomi tokie mokesčiai, tačiau jie e, skatina e, naudotis vienašališkai tik tai, pavyzdžiui, e, sausumos transportu ir visiškai neperkelti krovinių į geležinkelį. E, turint omenyje, kad pavyzdžiui, dizelinas yra apmokestinamas dizeliniams e, lokomotyvams, tačiau, pavyzdžiui, kerosinas nėra iki šiol apmokestinamas, kalbant apie e, mokė, emisijų priekybą. Geležinkelios sektorius čia taip pat neturi absoliučiai jokių galių ir teisių. Norėdami kovoti su klimato kaita ir užtikrinti mobilumą, mes turime užtikrinti uh, E, sažiningą konkurenciją ne tik tai pačiame geležinkolio sektoriuje, bet ir tarp skirtingų transporto rūšių. Komisija turi padaryti labai daug, nes ji yra, e, e, ji yra sutarties sergėtoja ir parlamentas čia visada labai įdėmiai žiūrės į komisijos pirštus. Ačiū ponui Kramer. Toliau kalbės ponas Žakijena, GUE frakcijos vardu. Trys minutės, prašau. La liberté de se déplacer est un droit essentiel pour Judėjimo laisvė yra viena iš svarbiausių teisių mūsų piliečiams, tačiau tam, kad ji taptų tikra teisė, būtina užtikrinti prieigą prie aukštos kokybės, ekologiško ir finansiškai prieinamo transporto. Tai reiškia, kad turime sukurti veiksmingą geležinkelio paslaugų teikimo sistemą. Turime sukurti integruotus geležinkelio operatorius, jų sistemas, turime užtikrinti, kad būtų jungtys tarp skirtingų šalių geležinkelių, taip pat turime užtikrinti, kad mūsų keleiviai keliaujant geležinkeliu turėtų tam tikras teisės, nebūtų vien klientais. Tad reikėtų apskritai keisti mūsų požiūrį į geležinkelius. Nereikėtų geležinkelių traktuoti tik kaip eilinės prekės rinkoje. E, buvo e, nutrauktos subsidijos e, kurios anksčiau būdavo skirdamos geleži, skiriamos geležinkeliams ir daugelį šalių tokiu būdu buvo tiesiog sunaikinti geležinkeliai. Anksčiau tas pats lokomotyvas galėdavo e, temti ir keleivinius, ir krovininius vagonus, tačiau dabar keičiamos taisyklės ir to paties principo taikyti nebegalime. Taip pat yra keičiami ir bėgiai, yra ir kitų pasikeitimų, kyla daug neiškumų dėl saugumo ir tikrai negalime e, rizikuoti uh, mūsų keleivių saugumu. Per pastarosius metus tikrai labai daug kas keitėsi ir dabar matom tų pasikeitimų neigiamas pasiekmes. Geležinkelių paketas nemodernizavo mūsų geležinkelių, o tik sumažino mūsų ambicijas ir disorganizavo šią transporto priemonę ir dabar ji tapo labai kvailos konkurencijos sritimi ir labai neligiom sąlygom geležinkeliai privalo konkuruoti su kitom transporto rušim, tokiom kaip aviacija. Taigi, iš esmės dabar geležinkelių padėtis daug prastesnė nei prieš šimtą metų. Konkurencija turi mažinti kainas, tačiau geležinkelius rytį matom priešingą, kad vyksta viskas priešingai ir realiai bilietų kainos kyla. Dar vienas pavyzdys E, Prancūzijos SNCF. Jie perka e, elektrą iš e, valstybinių įmonių specialiom kainom savo traukiniam, tačiau jau nuo 2011 įsigalios nauja taisyklė, pagal kurią jau už elektrą turės mokėti 11 procentų daugiau. Ką tai reiškia? Belieka tik tai ironiškai padėkoti komisijai už tai, ką jie padarė, nes padėtis geležinkeliuose tik prastėja. Való következnek mind... Ačiū. Dabar visiems likusiems suteiksiu žodį po dvi minutės ir dabar suteikiu žodį ponui Antonijo Kančian. Eh, Dėkoju, pirmininkė, komisarė. Šios geležinkelių paketo naujos redakcijos laukiame jau apie 20 metų. Ir tikrai nereikėtų leisti, kad ateitie tokia praktika kartotusi. Mums reikia konkurencingo geležinkelių tinklo ir krovinių gabevimo geležinkeliais. Ir visą tai turėjome padaryti, panaikindami tiek fizinės, tiek administracinės kliūtis. Tad turime atverti rinką, turime panaikinti vairiausias kliūtis, turime supaprastinti procedūras, taip pat turime užtikrinti, kad funkcionuotų abipusių principų grindžiama rinka. Tačiau matome, kad dabar praktikoje tikrai negalėjo daug tų principų, kuriuos norėtumėm matyti, tad yra daug problemų. Kalbant apie infrastruktūrą ir jos atskirimą nuo operatorių, nuo valdytojų, manau, tai būtų geras dalykas. Privačios bendrovės taip pat galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį. Tačiau visi procesai turi būti skaidrus. Jie turi vykti laisvoje rinkoje ir Mums reikia būtent tokios rinkos, ypač jos reikia dabar, kai patiriame finansinių ekonominių sunkumų. Turime daugiau investuoti į rinką ir todėl tikrai būtų labai naudinga visai Europai, jeigu mes daugiau investuotumėm į geležinkelių sektorių ir pritrauktumėm privačius investuotojus. Be abejo, reikėtų nepamiršti ir aplinkos apsaugos bei saugumo aspektų. Labai svarbu, kad abu šie aspektai būtų užtikrinti. Tačiau manau, kad dabar jau pats laikas, kad komisija atsakytų į mūsų keliamus klausimus. Ačiū. Toliau kalbės Brian Simpson. Dviem minutėms suteikiu žodį, prašau. Pirmininkė, mes turbūt prisimename ankstesnės diskusijas, e, kurios vyko šiame parlamente ir tuomet teko tik apgailestauti, kaip prastai valstybės narės gyvena pirmą geležinkelių paketą. Ši rezoliucija yra ankstesnių diskusijų tolesnis vystimasis. Ir tik pabrėšiu, kad parlamentas tikisi, kad valstybės narės įgyvendins tai, dėl ko buvo susitarta 2001-aisiais. Taip pat tikimės, kad komisija panaudos visas turimas galės, kad taip ir būtų. Pirmasis paketas, pirmoji direktyva turėjo būti valstybių narių savo teisę perkelta iki 2003 kovo. 22 valstybės to nepadarė ir tai akivaizdžiai rodo, kaip apgailėtinai dirba valstybės narės. Nepaisant to, ką sako komisija, yra dirbama labai lietai ir komisija labai lietai bando apsaugoti bendrai ES nuostatas ir teisės aktus. Yra bandoma atgaivinti ES geležinkelių sektorių Ir yra kalbama apie tai tiek šalių viduje, tiek europinių lygių, tačiau matome, kad vienos šalies didžiulės geležinkelio įmonės užsima lobistinę veiklą prieš pono Marineskų veiksmus. Tad ir, na, jom ne visuomet sekasi, tačiau reikia pabrėžti, kad akivaizdu, jog kai kuriuose šalise savinteresai keliami virš Europos europinių interesų. Turiu pasakyti, kad transporto komiteto kantrybė jau baigėsi. Mums atsibodo matyti, kaip lietai dirba komisija ir kad visiškai nieko nepasiekiama. Yra kalbama apie pažeidimų tyrimo procedūras, apie kitus pažeidimus, tačiau visas procesas vyksta per lietai. Mums reikia tikros europinės perspektyvos geležinkelių tinklams, o tą perspektyvą pasieksime, jei ryštingai dirbsime. Mes tikimės, kad taryba laikysis susitarimo, tikimės, kad komisija darys viską, kad priverstų juos laikytis susitarimo. Norime konkrečių veiksmų. Šiandien yra pono Kramer gimtadienis. Ir aš tikiuosi, kad šį paketą mes įgyvendinsime dar iki jo gyvenimo pabaigos, taip pat kaip ir tikiuosi, kad mes visi dar būsim gyvi ir pamatysim to paketo įgyvendinimą. Dėkoju, sveikiname poną Kramerį su gimtadieniu, dabar ponas Tusas. Ačiū. Manau, kad geležinkelio paketas rodo, kaip mes, e, kiek galime nuveikti viešajame lygmenyje. Daugelį valstybių narių šis paketas nėra įgyvendintas ir taip yra dėl to, kad darbuotojai, šios e, sektoriaus e, darbuotojai dėjo visas pastangas, kad e, monopolistinės bendrovės neįsigalėtų. Prancūzija, Vokietija, Graikija ir kitos valstybės narės aiškiai parodė, kad tokia situacija yra susidariusi Graikijoje e, dažnai e, tiesiog e, šaldomos tam tikros susitikimo linijos. Kai kurios institucijos yra sutarusios, kad daugelį regionų Graikijoje mm, nepelningos susisiekimo linijos, gelžinkelio linijos yra tiesiog išbraukiamos iš infrastruktūros, iš viso tinklo. Daugelis e, suinteresuotų politikų e, nekovoja už tai, kad būtų išsaugota geležinkelio infrastruktūra. Panašus veiksmai vyksta ir kalbant apie kitą infrastruktūrą. Aš manau, kad tai yra tiesiog pasibaisėtina. Gaila, kad įsipareigojimai, kurių esame prisijėmę, jų yra nesilaikoma ir yra tiesiog išnaudojami e, šio sektoriaus darbuotojai. E, geležinkelio srityje taip pat gerokai e, sumažėja saugumo lygis, dėl to kyla e, daugelis avarijų. E, O juk mes žinome, kad geležinkelis užtikrinti mobilumui yra labai svarbi transporto rūšis. Ačiū. Ačiū, ponui Tusas. Paskutinis kalbėtojas bus ponas Žorž Bach. Taip pat dviem minutėms teikiu Jums žodį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Ši rezoliucija ragina komisiją sukurti laisvą e, ir e, tarptautinių e, mastų veikianti geležinkelio, veikiančią geležinkelio sistemą. Tačiau šių direktyvų netinkamas įgyvendinimas susijęs ne tiek su valstybių narių nenoru tą daryti, bet su teisinė, daugiau su teisiniu neiškumu. Daugelie valstybių narių buvo ieškoma nacionalinių sprendimų kad būtų galima atsižvelgti ir į Europos interesą. Trūksta techninio harmonizavimo tarp valstybių narių ir taip pat skirtingi e, e, e geležinkelio e, technikos e, riedmenų skirting, skirtingumas yra taip pat didelė kliūtis įgyvendinti šį paketą. Mes taip pat turime galvoti ir apie e, E, apie personalo mokymą, apie e, tai, kaip darbuotojai e, uždirba, kiek jie uždirba ir kaip jie jaučiasi. Taip pat mes žinome, kad yra didelių problemų pasienio regionuose. Būtent šiuose regionuose būtina stiprinti tarptautinį susisiekimą geležinkeliais, pavyzdžiui, tarp Vokietijos ir Luksemburgo. Daugelį metų kalbama apie infrastruktūros stiprinimą šiame regione, tačiau uh, dėl vienos e, iš tų dviejų valstybių skirtingų politinių interesų e, visa tai, e, šis modernizavimas ir infrastruktūros stiprinimas nevyksta. Aš norėčiau, kad komisija prisidėtų prie to, kad infrastruktūra, geležinkelio infrastruktūra būtų toliau stiprinama ir plėtojama visoje ES. Ačiū. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pone Tikau, prašau. Ačiū pirmininkė, komisarė. ES reikia transeuropinio tarpmodalinio tinklo, reikia sąveikos tarp įvairiausių transporto rūšių ir sistemų ir geležinkeliai šiame kontekste labai svarbus. Valstybės narės turi daugiau dėmesio skirti geležinkeliams, reikia reikalauti, kad jos skirtų finansavimą infrastruktūros modernizavimui. Geležinkelių transporto liberalizavimas prasidėjo. Rinkų atverimo visgi negalima būtų vykdyti aukojant kokybę. Geležinkelio transporto saugumas ir kokybė bei keleivių patogumas e, turėtų būti ypatingai svarbus ir tam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Taip pat labai svarbus yra ir žmogiškieji ištekliai. Todėl prašau komisijos per kitą šio paketo peržiūros procesą įtraukti ir tam tikras socialinės nuostatas, kad užtikrintumėm europinius standartus mūsų piliečiams ir ypač tiem, kas dirba geležinkelių sektoriuje. Tai yra svarbu tam, kad vėliau nacionaliniu lygiu būtų galima tas nuostatas įgyvendinti ir jas įgyvendintų infrastruktūrų valdytojai. Ja. Dėkuoju, poniai Tikau. Dabar ponas Paška. Vieną minutę. Vážená pani komisárka, kolegyne, eh, kolegovia. Ačiū, pirmininkė. Gerbiami kolegos, kalbame apie pirmo geležinkelio paketo direktyvų įgyvendinimą. Jau sakėme, kad nuostatų perkelimas į nacionalinę teisę turėjo būti baigtas iki 2003, bet šiandien, kaip žinome, 22 valstybės to nepadarė. Tad komisarė, ar nebūtų verta pagalvoti apie tai, kad galbūt paketo nuostatos nebuvo geros, nebuvo tinkamos, nes matome, kad tiek daug valstybių tų nuostatų neperkelia į savo teisę. Ar nevertėtų susitikti su valstybių narių nacionaliniais transporto ministrais ir pabendraučiais klausimais? Galbūt toks susitikimas būtų naudingas ir padėtų išjudinti iš vietos šio paketo įgyvendinimą ir sukurti gerą europinį geležinkelių tinklą. Ačiū. Dabar norėčiau dar kartą suteikti žodį poniai komisijos nariai. Georgievai apibendrinti visus pasisakymus. Prašau. Thank you very much, uh, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Dar kartą norėčiau padėkoti parlamentui už tokias naudingas diskusijas ir nesakyčiau kartais emocingas diskusijas. Mes be abejo visi norime pamatyti, ar tikrai realybėje bus įgyvendinta ši geležinkelių sistema. Tikiuosi, kad mes tiek ilgai gyvensime ir pamatysime, kaip tai, kaip tai tampa realybė. Tikrai šis klausimas, infrastruktūra, geležinkeliai yra labai svarbus ir aš jau labai ilgai, senai dalyvauju diskusijose šiais klausimais ir tikrai žinau, kaip sunku yra keisti tokią sistemą, kuri turi savo tradicijas, kuri yra nusistovėjusi, e, sritį, kurioje dirba daug žmonių, kurią supa įvairiausi interesai. Bet turime laikytis, turime elgtis ryštingai, todėl kad veiksminga aukštos kokybės geležinkelių sistema yra būtina europiečių geroviai, taip pat ir apskritai Europos konkurencingumui. Komisija tikrai labai rimtai vertina visas jūsų pastabas. Mes ir toliau stengsime įgyvendinti tas iniciatyvas, kurios yra parengtos ir kurios užtikrintų sėkmingas tolesnės diskusijas. Na, man atrodo, kad šis rytis nėra bedantis tigras, e, ypač jei kalbėsime apie pažeidimų procedūras. Na, o kodėl viskas taip ilgai trunka? Todėl, kad uh, vyko dialogas su valstybėm narėm, taip pat nepamirškite ir plėtros etapą. Tai reiškia, kad sistemoje atsirado nauji elementai, nauji dalyviai ir komisija norėjo uh, išsamei viską išanalizuoti, išdalyti klausimynus, surinkti atsakymus, juos peržiūrėti ir tinkamai apibendrinti visus rezultatus tam, kad tie rezultatai būtų apčiuopiami, kad jie būtų geri. Pažeidimų procedūra nėra tink, tikslas pati savaime. Ko mes siekiame? Mes siekime sukurti gerai funkcionuojančią geležinkelių sistemą, kuri būtų saugesnė, geresnė, labiau orientuota į vartotojus ir būtų naudinga tiek vartotojams, tiek įmonėm. Ir būtent apie tai ir galvojome, E, kai pradėjome diskusijas apie pirmo paketo naują redakciją. Stengsime supaprastinti, pagerinti dabartinės nuostatas, palengventi nuostatų gyvendinimą, taip pat tas nuostatas modernizuoti. Norėčiau išsakyti porą pastabų, reaguodama į parlamento narių pasisakymus. Pirmoji dėl saugos lygio. Na, duomenės yra kategoriškai labai aiškus. Saugumo lygis padidėjo nuo tada, kai atvėrėme rinkas. Tačiau, kalbant apie gyvybės, žmonių gyvybės, net ir viena avarija yra per daug. Turime didinti saugumo lygį. Poroje pasisakymų buvo keltas klausimas dėl viešųjų paslaugų prievalių. Turėčiau paaiškinti, kad pirmasis paketas tikrai nekelia kliučių tokiom paslaugom, todėl kad jos reglamentuojamos atskirame teisės akte ir nėra kliučių tom paslaugom teikti. Daugelis jūsų kalbėjo apie strategiją. Ir mes tikrai turime savo strategiją ir turime savo prioritetus. Vienas iš jų yra gerinti sąlygas prieigai prie rinkos ir tokiu būdu užtikrinti daugiau skaidrumo, nediskriminavimo. Antras dalykas - sukurti gerą taisyklių sistemą skatinančią privačias investicijas į geležinkelių sektorių. Ir trečias dalykas, apie kurį ir jūs kalbėjote, tai yra e, priežiūros stiprinimas ir e, geresnės sąžiningos konkurencijos užtikrinimas tarp operatorių bei galiausiai ir kainų mažinimas vartotojams. Komisija tikrai pradės dialogą su ministrams ir jau nekartą šią temą kalbėjom su transporto ministrais ir ateityje tęsime tas diskusijas ir netgi jas suintensyvinsim. Greitai patvirtinsime pasiūlymą dėl naujos redakcijos ir jis jau iki rugsėjo mėnesio pasirodys parlamente ir tikrai tikiuosi, kad mes su jumis konstruktyviai galėsime bendradarbiauti busimajame teisėkuros procese ir tikrai tikiuosi, kad apčiuopiamų, matomų rezultatų galėsime pasiekti dar iki <laughs> mūsų gyvenimo pabaigos arba netgi gal ir dar greičiau. Ačiū komisijos nariai. Turime iš tiesų dar labai daug nuveikti tiek parlamentas, tiek ir komisija